dėl Guantanamo, kuri yra suplanuota ketvirtadienio popietėje. Norėčiau, kad ponas Lafranka dabar pasisakytų. Ačiū, ponė pirmininkė. Šį rytą aš pateikiau šį prašymą savo politinės frakcijos vardu, siekiant laikyti susitarimo, kurį patvirtino parlamentas balandžio 18 dieną. Buvo ketinama balsuoti gegužės mėnesį po diskusijos balandžio mėnesį ponia Padimatė paprašė, kad mes tokį prašymą pateiktume raštu ir mes tai padarėme ir norėjome, kad šis prašymas būtų paviešintas šiandien trečią valandą. Pirminkė, kokia bus procedūra, kaip bus išspręstas šis klausimas, kad plenarinė sesija galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus socialistų frakcijos vardu apie tai kalbėjo taip pat ponia De Kaiser. O socialistų pirmininkas pateikė priešingą pasiūlymą ir susilaukė pritarimo. Taigi, pirmininkė, kaip dabar bus, turėjo visą tai būti išspręsta iki 3 valandos. Ar tai pagal darbo tvarkos taisyklės bus išspręsta rytoj? Pagal pirmininko sprendimą. Prašymas bus patiktas balsavimui prieš diskusijas rytoj, tai yra rytoj po pietų.